sunaikina nemažai paminklų. Per mažai mes nekalbame apie pažeidimus rinkimuose. Norėčiau, kad ES aiškiai apie tai pasisakytų. Ačiū, ponia. Šiekėdį toliau, ponas Zalevskis. Ukrainai ir ES pastaroji savaitė buvo svarbi ir ji buvo, ta prasme,